2010 pateikė Betty Karbau ir kiti, kad reikėtų e, numatyti griežtesnės priemonės ryklių pelekų e, ėmimui. Pagal taisyklės bus nu, nusiųsta atitinkamiems gavėjams ir užfiksuota protokole. Toliau 62 2010 pristatė Senishin, Ivo Belet, Harry, Mari Honeyball, Shen Kelly ir Hanu Takula, kad būtų daugiau paramos suteikta pagrindiniams sporto rušims. Pasirašyta dauguma parlamento narių, tad pagal 1-2-3 taisyklės skirsime šitą prareiškimą atitinkamiems gavėjams ir priimsime atitinkamą sprendimą mūsų sesijoje vardai pridėti protokolę. Ponas Kelė, pusę minutės. Ačiū pirmininkė. Kartu su Ivo Belet, Hanutakala, Mary Honeyball, Jonas Šiniš, norėčiau padėkoti visiems, kurie pasirašė. Maždaug 50 procentų pasirašusiai buvo moterys. Labai noriu padėkoti jiems už bendradarbiavimą ir taip pat ypač padėkoti Jon Nai Senishin, kai norės taip pat pasakyti porą žodžių. Ačiū labai, noriu Jums palinkėti Jums gražių ir sportiškų kalėdų. Ačiū. Dabar galime tik raštiškų pareiškimų. 61-2010 pristatė Brita Thompson, Elizabeth Lynn, Ilda Figureiro, Karimadelį ir Jacek Protasievič. Karimadelį norėtų pasisakyti dėl benam.